Can, can members, please? Aš norėčiau, kad e, parlamento nariai susėstų, kad galėtume pradėti posėdį. Looking, e Žiūriu, ar turime iš EPP frakcijos žmonių salėje. Um, I will, I will, I will talk about the inspiring... Aš truputį pašnekėsiu apie labai e, įkvepiančią temą, tai yra deleguotų, deleguotų teisės aktų temą, bet e, kaip tikriausiai jūs ir žinote, mes rengiame nuomonę, kurią pateiksime Teisės reikalų komitetui, jis susijusi su deleguotais aktais ir tai yra labai svarbi komitologijos proceso dalis. Turime taip pat keletą pateiktų pakeitimų ir turime kompromisinių pakeitimų visą rinkinį, dėl kurių atrodo plačiai yra sutarta. Net gerai paieškojusi tikriausiai juos ir suraščiau jie yra balsavimo sąraše. Taigi, kompromisiniai pakeitimai yra visų pirma šeštasis pakeitimas. E, ten e, yra papildomas tekstas, e, kur kalbama, kad baziniai aktai, direktyvas ir taip toliau turi apriepti deleguotų aktų taikymus rytį, tiek maždaug ten yra sakoma. E, kitas pakeitimas yra dėl ketvirtojo punkto ir galutinis pasiūlymas būtų toks, e, nurodo, kad e, sutartys nenustato jokių reikalavimų deleguotiems aktams ir nereikalauja paaiškinimų raštu, pagal atitinkamą sutarties 296 straipsnio dalį. Aš manau, kad dėl tų žodinių pakeitimų galėtume pritarti. E, kitus galėtume pateikti kolektyviai. Aš nežinau, ar kas nors norėtų užduoti klausimų apie juos, ar, ar padiskutuoti. Nėra norinčių. Tada, jeigu turime bendrą sutarimą dėl to, nes daugumas tų dalykų buvo derinami e, elektroninio pašto būdu. Tuomet sutarkime, kad e, prieš balsavimą sekretariatas sutars dėl tų dalykų. E, dabar galėtume pereiti prie pranešimo projekto apie trečiąjį paketą, kalbant apie pakartotinės pakeitimas vertybiniais popieriais. Jūs atsiminate, kad jau vieną diskusiją mes turėjome, aš tenkiuosi atsižvelgti į e, jos metu iškeltas pastabas ir e, susirūpinimus e, dvišaliai, dirbau su kolegomis ir su šešėliniais pranešėjais. Bet mūsų tikslas yra tas pats. Bankai buvo ženkliai e, per mažai e, kapitalizuoti ir mums e, reikėjo mums priimti tokią direktyvą finansinės krizės akivaizdoje. Bendras požiūris, kurį aš norėjau šiame pranešime išlaikyti, buvo toksai, kad kaip teisėkuros atstovė, aš turėjau visų pirma ginti mokesčių mokėtojų interesus. E, e, žinoma, ta tema e, yra pakankamai plačiai svarstama žiniasklaidoje, mes ir patys turėjome progą apie tai padiskutuoti čia. Mes taip pat žinome, kad buvo E, iškilė tam tikrų problemų bankinėje sistemoje, rizika buvo pernelyg didelė. Taip pat e, susirūpinimą kėlė ir atlyginimų sistema. Tačiau e, mes taip pat turėtume suprasti, kad mes siekiame ne vienkartinių priemonių, bet tokių priemonių, kurios veiktų ilgesnį laiką. Ir dėl tos priežasties mano pakeitimai daugiau ar mažiau Um, atliepia 20 šalių uh, finansinio stabilumo principus. Uh, tai, ką G20 šalis pasakė, uh, reiškia, kad reikia riboti pernelyg rizikingą veiklą, tinkamai riziką valdyti ir panašiai. Tad e, FST e, pasiūlymus aš ir bandžiau perkelti į teisė kūrinę e, formą ir tada, žinoma, reikėjo formuluoti truputį kitaip, nes FST rekomendacijos buvo daugiau ar mažiau abstrakčios, o mes turėjome aiškiau išdėstyti kai kurius dalykus ir tame tarp ir tuos dalykus, kurie ten buvo išdėstyti nelabai aiškiai, o mes turėtume uh, viską pasakyti tiksliau. E, FST principai labai aiškiai sako, kad e, premijos turėtų būti už gerą darbą tiek atskiriam asmeniui, tiek visai e, institucijai, kuri būtų il, už ilgalaikį gerą darbą ir kad tai nebūtų automatiškas apmokėjimas. Aš nesakau savo kad e, e, atskiros institucijos negali nustatyti atlyginimo savo darbuotojams, bet e, tuo pat metu reguliavimo institucijos privalo atlikti tinkamą priežiūrą. Aš labai greitai apžvelgsiu tuos principus, kuriuos įtraukėme į direktyvą. Kai kurie iš jų, žinoma, tarybos jau įtraukti į tarybos tekstą, Taigi premijos neturi būti garantuotos ir turi būti skiriamas už ilgalaikę gerą veiklą. Stabilumo išlaikymas turi būti prioritetas, e, todėl išmokų mokėjimas e, neturi kelti grėsmės e, ilgalaikiam stabilumui. Dalis premijų turi būti išmokama akcijų pavydalu. 2009 metais jau Komisija yra parengusi rekomendaciją, kad tų e, akcijų išpirkimo laikotarpis turi būti ne, ne trumpesnis kaip 3 e, metai. E, dalis tų premijų turi būti surišta su verslo ciklu ir čia jau nacionaliniai, nacionalinės priežiūros institucijos turi tai užtikrinti. O jeigu veikla yra nepatenkinama, tai e, dalis iš tų pinigų turėtų būti susigražinama. Bent jau 40 procentų didelių premijų turi būti todėl atidėta laikė, nemažiau kaip e, trims metams. E, turi įsteigti atlyginimo komitetai, kurie prižiūrėtų procesą. To komiteto dauguma narių turi būti nevykdomieji direktoriai. Aš be jokios abejonės esu atvira kitokiems pasiūlymams, nes, pavyzdžiui, JAV reikalauja, kad atlyginimų komitete dirbtų 100 procentų ne e, vykdamieji e, direktoriai. Firmos turi atvirai skleisti informaciją apie savo atlyginimų politiką ir premijas. Vėl čia sutampa su FST pasiūlymais. Aš pati pridėjau, kad ta informacija turėtų būti išmokos e, iš Ehm, e, paskirstytos pagal e, atskirus e, skyrius, verslo skyrius ar poskirius, kad būtų aišku, kas už ką kam moka. Pavyzdžiui, pereitą savaitę vienas Europos bankas paskelbė, kad išmokės 2,2 milijardus, nespecifikuodamas už kokią veiklą tos premijos yra skiriamos. Sutinkamai su komisijos rekomendacija 204903, kuri kalba apie e, gerą valdyseną, aš e, rekomenduoju, kad direktoriams e, būtų taikoma atskira atlyginimo sistema. Yra pora vietų, kur aš nukryptu, nukrypsiu nuo FST pasiūlymų. E, FST sako, kad specialios priemonės turi būti taikomas bankams, kurie yra išgelbėti ir užima labai e, griežtą poziciją. E, pavyzdžiui, JAV jungtinės valdžios institucijas labai griežtai ketina kontroliuoti, kiek yra mokama direktoriams. Tad 53 pakeitime Aš nesakau, kad nereikia uždrausti premijas bankuose, kurie yra išgelbėti, bet sakau, kad e, tos premijos e, turi būti sąlygotos e, kapitalo banko veiklos, atkuriant banko kapitalą. Taip pat pripažįstama, kad e, parama bankams yra tarpinė pereinamoji priemonė. E, kai kurie e, sako, kad bankai, kurie patyrė nuostolių, neturi savo pirmųjų prioritetų laikyti didelių premijų išmokėjimą savo darbuotojams Kitas dalykas, kurį aš siūlau, kad e, premijos e, turi būti proporcingos e, darbo atlygiui arba algoms. Čia vėlgi gal ne visi sutiks su tuo, bet aš siūlau aiškiau pasakyti, ką reiškia tas proporcingumas. Ir pasiremiu Olandijos pavyzdžių, kur bankininkystės kodeksas aiškiai sako, kad premijos neturi būti didesnės negu kad atlyginimas. Todėl 55 pakeitime aš siūlau, kad premijos nebūtų didesnės e, kaip 55 procentai asmens darbo užmokesčio už metus. Galbūt e, dėl tos minties, kas yra proporcinga, čia reikėtų dar padirbėti. E, e, žinoma, e, kadangi kai kurių bendros pajamos susidaro iš 90 procentų premijų ir tik tai 10 procentų atlyginimo, reikia geriau pagalvoti, kaip išspręsti šią problemą. Aš taip pat siūlau, kad e, nacionalinės e, priežiūros institucijos turėtų turėtų nustatyti tam e, tikras gairias atlyginimų ir e, pre, premijų politikos rytyje visose valstybėse narėse ir taip pat pridūriau reikalavimą, kad ta informacija būtų perduota Europos bankin, bankininkystės institucijai, kad ir ji Europos uh, lygmenių nustatytų tam tikras galės dėl atlyginimų ir premijų. Ir tai įgalintų uh, koreguoti uh, veiksmus, nes tai nauja politikos rytis. Jeigu perėsime prie mm, dalies apie kapitalo reikalavimą, tai aš norėčiau aiškiai pasakyti, kad mano pakeitimai, kurių nėra daug, e, yra nekas kita, kaip tik tai siekti įgyvendinti bazelio taisyklių e, reikalavimus. Aš žinau, kad yra bankai, kurie beldžiasi į jūsų duris ir dėl to reiškia susirūpinimą. Žinau, e, kad bankai prašo, kad e, tie veiksmai buvo, būtų atidėti iki 2012 metų. Dabar dar e, reiškiamas susirūpinimas apie kapitalo dydį, mastus, kuriuos reikėtų atidėti. Bet aš e, Nesiūlau, kad e, Bazelio siūloma darbų grafiką reikėtų vėlinti. Europos e, Sąjunga įsipareigojo įgyvendinti tas e, tarptautinės taisyklės. Ir jeigu mes tų įsipareigojimų nesugebėsime įgyvendinti, tai negalėsime iš kitų reikalauti, kad jie tai padarytų. Nemanau, kad Bazelio taisyklių įgyvendinimas ES e, daro mažiau konkurencingą, todėl svarstant e, darbų tvarką, grafiką reikėtų atsižvelgti į šiuos dalykus. E, šios priemonės turi ištaisyti dabartinį vertės nuvertinimą bankų knygose, prekybos knygose, kad e, šių priemonių reikia, e, nes iškyla rizika, kad e, krizė gali pasikartoti. Ir e, dėl e, pagrindinių pasiūlymų buvo susitarta Bazelyje 9 metų pradžioje. E, nariams buvo suteikta 18 mėnesių pradėti taikyti šias taisyklės. Galena in effect that they can meet the Basel commitments because there certainly is enough uh, money around to do that. Uh,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 Okay, members, I think, um, can we... Gerbėmiai nariai, pabandykime balsuoti, išbandykime balsavimo įrangą. Nepriklausomai nuo to, kaip balsuosite, vis tiek galėsime išbandyti, ar sistema, jūsų kortelės veikia. Open the vote. Open the vote. Open the vote. Taigi balsavimas pradedamas. Bandomasis balsavimas, jis baigtas. Is that all right number wise? And party wise? Party wise. Party wise I haven't.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 Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Vote, tai yra bandomasis balsavimas, tai negi nepriklauso, kai balsuosite. Okay, right. we... Kažkas neturi kortelės. Prašom, uh, paprašykite kieno nors atnešti. kol kas perteklinių balsų nėra, taigi pereikime prie balsavimo. Visų pirma, Garcija Margalio pranešimas. Šeštas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Septintasis už, prieš, susilaikė, pritarta. Aštuntasis už prieš susilaikę pritarta, 26 už prieš susilaikę patvirtinta, 27 už prieš susilaikę patvirtinta, 28 už prieš susilaikę atmestas, 9 pakeitimas už prieš susilaikę pritarta. Dešimtasis už, prieš susilaikė pritarta. Vienuoliktas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Dvidešimt devintasis už, prieš susilaikė atmesta. Dvyliktas už, prieš susilaikė patvirtinta. Tryliktas už, prieš susilaikė patvirtinta. 30 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 31 už, prieš, susilaikė, atmesta. 32 už, prieš, susilaikė, atmesta. 14 prie, už, prieš, susilaikė, atmesta Patvirtinta 33 už, prieš susilaikė. Patvirtinta 34 už, prieš susilaikė. Patvirtinta 35 už, prieš susilaikė. Patvirtinta. Pakeitimą žodžiu. Čia siūloma if necessary keisti žodžiu shall už, prieš susilaikė. Patvirtinta. 15 už, prieš susilaikė patvirtinta, 16 už, prieš susilaikė patvirtinta, 17 už, prieš susilaikė patvirtinta, 18 už, prieš susilaikė patvirtinta, 37 už, prieš susilaikė patvirtinta. Dabar nuo šio pakeitimo iki pabaigos siūloma balsuoti kartu, kas už, kas prieš susilaikę visi patvirtinti. Taigi balsuokime dėl pataisyto teksto, gal elektroniniu būdu, kas už, kas prieš, kas susilaikė. šeši susilaikė. Dabar balsuokime dėl teisėkuros rezoliucijos už prieš susilaikę. Atrodo, kad du prieš ir du susilaikė. Du susilaikė, vis dėlto pritarta. Taigi sveikiname pranešėją. <laughs> right. um, the to the vote uh, on the draft report by Mr. Kaza. Uh, have you all got your pages right? The amendment. Dabar galime perėti prie Kaza pranešimo. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Uh, Antras pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Trečias pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. Ketvirtas kas už, prieš, susilaiko. Galbūt patikrinkime elektroniniu būdu ketvirtas pakeitimas. Balsavimas prasideda. Ar visi balsavote? Dėl ketvirto pakeitimo, ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Turėjote pakankamai laiko, balsavimas baigtas. Pritarta. Dvyliktas pakeitimas už, prieš, susilaiko. Pritarta. Penktas, kas už, prieš, susilaiko. Pritarta. 13. Kas už, prieš susilaiko pritarta. Šeštas pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Septintas už, prieš susilaiko pritarta. Aštuntas, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Žodinis pakeitimas, kurį pateikė EPP. To pakeitimo tekstas yra dokumente, kas už, prieš susilaiko pritarta. Kompromisinis pakeitimas dėl 15 pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Kompromisas dėl 16, 17 ir jūri komiteto trečio pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 18 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Kompromisinis pasiūlymas dėl 19 ir 9, 9 pakeitimų, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Dešimtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Balsuokime dėl viso teksto su pakeitimais, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Patvirtinta. Dabar balsuokime dėl teisėkuros rezoliucijos, kas už, prieš susilaiko. Taip pat pritarta sveikinu pranešėją. Uh, Dabar pereikime prie mano pateiktos nuomonės. Balsuokime dėl visų pakeitimų iš karto. Kas už? Prieš. Susilaiko. Vien balsiai. Sveikinu pati save. Baigiame balsuoti. Right, to, uh, to item 12, uh, so this is um, consideration of the amendments on uh, the security. 12 darbo atvarkės klausimas - vertybiniai popieriai, kuriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje ir skaidrumo reikalavimų suderinimas. Volfo nėra, taigi reikia palaukti, kol sugrįž pranešėjas. You, Jean Paul, did you want to say something? No, no, no. Vicky Ford, sorry, Vicky Ford. You oh, to say Vicky, you wanted to say something. Vicky, ar norite pasisakyti? Ką tik įvyko puikus susitikimas, kur dalyvavo įvairių šešėliniai pranešėjai. Buvo pasiūlyta puikių kompromisinių pasiūlymų, pakeitimų. Yra labai gerai, kai Šiame komitete nagrinėjami pasiūlymai dėl teisės aktų, galima išklausyti visas pusės, ypač kai kalbama apie e, teisės aktų optimizavimą. Tiesiog norėčiau Jūs informuoti, kad per pietų pertrauką įvyko tas susitikimas. <laughs> right. The wanderer returns. <laughs> Štai sugrįžta keliautojas. Good. right, yes, nice things were being said about you behind your back. Um, so, Wolf, over to you. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Uh, Udo, quiet, please. Ačiū pirmininkė, Udo, prašau tylos. Pirmininkė, labai ačiū. Visų pirma, aš norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams ir kitiems kolegoms už įvairius pakeitimus, kurie buvo pateikti. Ypač dėkoju šešėliniams pranešėjams už tai, kad jie asmeninių susitikimų metu visada buvo pasirengę aptarti tuos pakeitimus. Rengiant kompromisinius pakeitimus pavyko tikrai pasistumėti į priekį. Aš norėčiau paminėti keletą svarbiausių dalykų, dėl mažmeninės priekybos kaskadų. Tokiais atvejais atsakingas eminentas, jeigu jis pas užsiema emisiją arba patvirtina trečiųjų šalių emisijas. Čia galima kalbėti ir apie kai kurias sąlygas. Finansinis tarpininkas gali naudotis tokiais produktais gal juos šiek tiek ir pakeisti, bet tokia atveju už juos ir atsako. Taip pat jis yra atsakingas ir už vėliau pateiktą asmeninę informaciją, asmeniškai pateiktą vėlesnę informaciją. Dėl pagrindinių investavimo dokumentų. Čia mes norime užtikrinti, kad šių metų rudenį, kai komisija pateiks uh, savo pasiūlymą dėl mažmeninės priekybos investavimo produktų, tada reikės užtikrinti, kad bus suderinamumas tarp tų teisės aktų, kurie bus pasiūlyti ir to, kurį aptarinėjame dabar. Komisija turėtų užtikrinti, kad abu tie dokumentai būtų suderinami. Na, iš esmės vyrauja sutarimas, kad geriau būtų parengti trumpą, aišku dokumentą, negu kad viską apibendrinantį dokumentą privatiems investuotams dėl ribinių verčių. Na, čia įvyko pakankamai ilga diskusija ir mums pavyko susitarti, kad diskutuodami su komisija ir taryba Mes norime padidinti 2,5 milijonų ribą iki 5 milijonų tam, kad mažos įmonės taip pat galėtų, dalyvauti, galėtų gauti kapitalo ir kad joms nereikėtų įveikti per nelik didelių biurokratinių kliučių. Taigi mes siūlome ne 2,5 milijono, 5 milijonus eurų. Man atrodo, tai visai prasminga. Ypač po krizės mes norėtumėm užtikrinti, kad smulkių bei vidutinių įmonių finansavimas priklausytų ne vien tik nuo bankų, bet ir vis dažniau ir nuo kapitalo rinkų. Kvalifikuoti investuotojai, kurie paminėti šioje direktyvoje. Mūsų nuomonė yra pateiktas pakankamai geras jų apibrėžimas tuo apibrėžimu ir reikėtų vadovautis. Tai yra MIFID direktyvoje esantis apibrėžimas ir jo nereikėtų keisti. Jeigu tokius investuotojus norėtumėm vadinti neprofesionaliais investuotojais, tai apie tai turėtų būti uh, E, informuojami ir emitentai bei akcininkai. Mes manome, kad nereikia jokio atskiro registro. Na, valstybės narės dėl to laikosi pakankamai skirtingų nuomonių. Tarkim, Italija norėtų atskiro registro, bet renk, renk, rinkdami valstybių narių patirtį, kokią jos turi patirtį su šiuo registru, mes nieko neišsiaiškiname. Valstybės narės tokių registrų dar neturi. Dėl teisių į emisiją mes diskutavome su šešėliniais pranešėjais ir nusprendėme daryti skirtumą tarp, tarp akcijų ir obligacijų. Mes manome, kad būtų pragmatiška ir protinga įtraukti ir akcijas į emisijų teisės. Taip pat mes diskutavome ir apie prospekto galiojimo laiką. Komisija siūlė pratesti tą galiojimo laiką, taryba tai vertina pakankamai skeptiškai. Jeigu yra ne, vieneri, ne vieną mėnesį ir netgi ne vienerius metus leidžiamas obligacijos, tai tas laikotarpis galėtų būti pratestas netgi iki 36 mėnesių. Na, bet pagrindinis tas laikotarpis yra maždaug 12 mėnesius, gali būti dar pratestas 24 mėnesiais. Kita savaitė vyks balsavimas ir iki to laiko mums reikėtų išsiaiškinti, ar reikėtų atsižvelgti ir į MTF. Ar čia reikėtų atsižvelgti reguliuojamas rinkas, ar vis dėlto MTF taikyti, taikyti kitokius reikalavimus. Aš esu girdėjęs, kad daugelis MTF patys savanoriškai e, laikosi tų reikalavimų, kaip ir reguliuojamų rinkų atšvilgių. Na ir manyčiau, kad e, jeigu mes suteiktumėm vienodas galimybės tiek MTF, tiek reguliuojamoms rinkoms, bet nesuteiktumėm tokios pačios apsaugos investuotojams, tai iškraipytumėm konkurenciją. Mes kalbėjome apie 50 tūkstančių ribą. Diskutavome, ar tą sumą tokią reikėtų palikti ar ją keisti. Na, aš manau, kad mums reikėtų susitarti dėl šimto tūkstančio eurų. Buvo patiktas pasiūlymas net ir dėl 250 tūkstančių, aš manyčiau, kad šimtas tūkstančių būtų pats geriausias variantas. Nemanau, kad vidutinis investuotojas investuotų daugiau kaip 50 tūkstančių eurų eurų į tas pačias akcijas. Na, aišku, visai gali atsitikti, bet jeigu kalbame apie vidutinę investuotoją, tai nelabai dažnas atvejs. Jeigu būtų šioje srityje atlikta pakeitimų, ko gero, ko gero reikėtų iš naujo peržiūrėti ir MIFID direktyvą. Na, iš esmės mums pavyko susitarti dėl esminių dalykų. Yra dar vienas atviras, neišspręstas klausimas, o būtent ar ir kokiamis sąlygomis MTF turėtų būti prilyginti reguliuojamoms rinkoms. Mano nuomonė yra tokia, nereikėtų MTF abipusio pasitikėjimo fondų prilyginti reguliuojamams rinkoms, reikėtų situaciją palikti tokią, kokia, tokią, kokia ji yra dabar. Dar bus peržiūrimos įvairios direktyvos, MIFI direktyva, piknaudžiavimo rinka direktyva ir tada būtent šį klausimą galima būtų nagrinėti. Na, jeigu nuomonės dėl šio klausimo labai išsiskirsti, galima kitą savaitę dėl to balsuoti. Ačiū. Um, see... oh. Diogo, you... oh. yes. Ponas Diogo. Ačiū, ponė pirmininkė. Mm. Tiesiog trumpai norėjau padėkoti pranešėjui už jo atliktą darbą. Jis su pasiryžimu dirbo ieškodamas kompromisų dėl įvairių dalykų. Ir tai jam pavyko. Jo pastangas atnešė vaisių. Buvome susitikę po pietų, tas susitikimas buvo vaisingas, e, aptarėme visą virtinę klausimų ir e, man džiugu, kad e, mano kolegų pateikti pastebėjimai pastarnavo pagrindų kompromisams, taigi bendras vaizdas yra pozityvus, tikiuosi, kad tai bus ir iki balsavimo. Catherine. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju pranešėjui. Man reikia šiandieną pranešėjas parengė e, gerų kompromisų, daugelis iš mūsų mano galėtų jiems pritarti, e, priimti jo siūlomą poziciją, ypatingai kai kalbama apie dokumentų paketą, Dėl e, H kompromiso nesu tokia tikra, kad jis bus visiems priimtinas, bet pažiūrėsime. Kalbant apie MTF, visiškai e, suprantu pranešėjo nuomonę, kad čia reikia daugiau aiškumo. E, mes e, savo susitikime sutikome e, dėl. E, 50 tūkstančių skaičiaus, paskui jau verčiant kažkodėl atsirado 100 tūkstančių, tai e, aš suprantu, čia buvo techninė klaida. Aš e, tikiuosi, kad e, šiame komitete ir daugiau galima dirbti taip kolegialiai, kaip kad dirbame rengdami šį dokumentą. Todėl labai ačiū. Kas dar norėtų pasakyti? Peter. Man atrodo, Vulfas e, gerai suprato esmę, e, pažvelgė į platesnį vaizdą, nes kai prieš gana ilgą laiką e, mes svarstėme prospektų klausimą. Tai apsisprendėme, kad e, tai yra svarbus principas, kuris leidžia ir kitose direktyvose sekti maždaug, e, eiti maždaug tuo, tuo pačiu keliu. Kitaip sakant, tai suteikia galimybės investuotojams visoje Europoje pasinaudoti kapitalo rinkomis. Ehm, Manau, kad e, jūs išlaikote būtent tą principą, jį akcentuoja ir tai labai geras dalykas. Kaip ir e, Catherine sakė, ap, kai kalbama a, a, apie MTF, mums nereikia e, koncentracijos, mums nereikia atsirandančių monopolių, nes e, pakankamai gerai žinome, kad tai sukelia skirtumus e, kurie nebūtų palankus kapitalo injekcijoms. Aš džiaugiuosi, kad komitete e, susiformavo konsensusas e, ir e, aš tikiuosi, kad ir kitus pranešimus rengiant galima būtų pasinaudoti šiuo sutarimu. Ar būtų dar norinčių pasakyti, jeigu ne, tada vėl žodis pranešėjai. Wolf. Labai ačiū už komentarus, nelabai ką be galiu ir pridurti. Aš tikiuosi, kad e, greitai mes galėsime išsiaiškinti likusius porą klausimų tam, kad kitą savaitę galėtų vykti balsavimas. Hey, uh... The uh, vote is on next week, on the 23rd of March. Ačiū, balsavimas vyks kitą savaitę, vasario 23 dieną ir tikimės, kad bus balsuojama gegužės mėnesio plenarinėje sesijoje. Mes dabar galėtume perėti prie kito darbo atvarkės klausimo alternatyvaus investavimo fondų valdytojai, bet dar netėjo pranešėjas, nes mes uh, E, truputį paskubėjome į priekį ir pranešėjo dar nėra tarp mūsų, taigi šiek tiek palaukime, kol aptiksime pranešėją. Okay, everybody, if you want to take your seats. Kolegos, prašyčiau visus sėstis. Tuomet tęsime posėdį. Of course, he has to go around a long way. <laughs> Okay, the, uh, we've all... Taigi grįžame į posėdžių salę. Pertraukėlė buvo naudinga, nes aš pati atrodo, kad be pertraukos sėdėjau šioje kėdėje, taigi buvo gerai pasivaikščioti, prasimankštinti, turbūt jums taip pat. Mes šiek tiek užskubėjome, nu, krypdami nuo darbo tvarkės, bet kaip suprantate, ji tėra rekomendacinio pobūdžio. Taigi dabar pradėsime diskusijas dėl pakeitimų, dėl alternatyvaus investavimo fondo, fondų valdytojų ir iš karto suteiksiu žodį ponui pranešėjui Gausės. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, turiu atsiprašyti ap, atsiprašyti aplinkosaugos ekspertų ir gynėjų už tai, kad mano pasiūlymas buvo spausdintas ant tokio didelio kiekio popieriaus, tačiau, kaip suprantate, e, pasiūlymą reikia versti oficialias ES kalbas. Na, bet dėl paties uh, klausimo. Vakar Ekofin ministrų taryba nusprendė atidėti diskusijas dėl alternatyvių investavimo fondų valdytojų. Ispanija, kaip pirmininkaujančioji šalis, pateikė ne vieną kompromisinį pasiūlymą. Aš šio įvykio nepriemiau kažkaip e, ypatingai suprantu, kad esama politinių problemų sėtinų su trečiosiomis šalimis. Žinau, kad e, Junktinėje karalystėje artėja rinkimai į parlamentą ir žinau, kad uh, ministras pirmininkas Junktinėje karalystėje nėra suinteresuotas sprendimais ECOFIN ministrų taryboje. Uh, nes e, suprantu, kad jungtiniai karalystai nepavyko sudaryti blokuojančios mažumos. Kita karta prie šio klausimo bus pereita netrukus. Per tą laiką pirmininkaujančioji Ispanija padirbės ir parengs kompromisą. Na, o kai dėl parlamento Tai e, toks pozicijos atidėjimas neturėtų ypatingai pakeisti mūsų darbo atvarkės ir kalendoriaus. Galbūt nuspręsime balsavimą šiek tiek pavėlinti, kad e, patirtume mažiau spaudimo, kad nereikėtų taip skubėti. Aš tikrai nieko prieš Bet aišku, nereikia laukti, kol taryba priims savo sprendimą. Mes galime jį priimti ir anksčiau. Noriu paaiškinti, kad aš nagrinėjau du klausimus šio klaus, šioje srityje dėl kreditavimo agentūrų ir mokėjimo paslaugų. Uh, taryba beje yra pateikusi savo pozicijas štai dėl pastarosios mokėjimo paslaugų. Mes 2006 rugsėjį balsavome, o tarybos pozicija pasirodė 2007 kovą. Balandį 2007-aisiais įvyko pirmasis svarstymas ir jo metu pasiektas kompromisas dviem klausimais, kurie buvo sudėtingi, bent jau tuo atveju. Taigi, mums būtų uh, E, naudinga, jei dėrybose jau turėtumėm savo galutinę poziciją, tai rodytų tarybai, kad mes darome pažangą ir dirbame efektyviai. Taigi manau, kad e, tam niekas neprieštarautų. Plenarinės sesijos metu galime pakeisti poziciją ir balsuoti kitaip suvokia, kokia yra tarybos pozicija. Kai dėl mūsų darbų kalendoriaus, manau, kad visuomenė mūsų sunkiai suprastų, jei mes neatsižvelgėme į tai, ką sako valstybių ir vyriausybių vadovai, ką sako didžiojo dvidešimtuko vadovai mes neprimdami sprendimą, sprendimo tarsi sustabdytume procesą, kas turėtų neigiamo poveikio. Taigi turime laikytis patvirtinto kalendoriaus ir vykdyti tuos darbus, kurie buvo paminėti šiandieną komisaro, susitikus su nacionaliniu parlamentu nariais. Aš tikėjausi, kad iki šio posėdžio bus pateikti kompromisiniai pakeitimai, taip ir įvyko. Susitikau su šešėliniais pranešėjais ir kolegomis, kurie yra pateikę pakeitimų. Aišku, neturime daug laiko, neturėjome daug laiko iki šių pasiūlymų, išplat, tarp šių pasiūlymų išplatinimo ir darbo komitete, tačiau suprantate, kad Pakeitimus gavome prieš tris savaitės ir paspartinti proceso negalėjome. E, kaip sakiau, tie kompromisiniai pakeitimai yra dėl svarbiausių dalykų. Prasidėjo konsultacijos su šešėliniu pranešėju. Negaliu kol kas jūs informuoti, kokia yra kitų pozicija ir juos vertinti, tačiau tikiu, kad parlamente yra vieninga pozicija yra, kur yra reikalinga, nes jei kompromiso ir didžiosios daugumos nepasiektume, tai negalėtumėm apginti savo pozicijos derantį su taryba. O jeigu eitume kitų kelių ir būtumėm prieš daug griežti, tai blokuotume bet kokį galimą susitarimą ir nepasinaudotume progą. O juk teisės aktai šioje srityje yra ypatingai reikalingi. Ir dar porą pastabų dėl taikymos ryties. Manau, kad vėlgi dėl jos galime susitarti atsižvelgiant į šį pasiūlymą, kuomet siūloma į direktyvą įtraukti kitus fondus nei kolektyvinio investavimo fondus, USITS. Be kita ko siekiama, kad e, tokie, tokių fondų veikla nebūtų apsunkinta turint a, e, tokį reglamentą. Taigi, kaip to pasiekti? Visų pirma, reikia laikytis proporcingumo principo. Priedę reikia įvardyti tų fondų tipus bei jų e, bruožus Tai būtų fondai, kuriems būtų taikomos supaprastintos priemonės ar daromos išimtis iš bendrųjų priemonių. Manau, kad tas priedas galėtų būti atsakymas tiems, kas prieštarauja įvairiems formalumams, bet tokiu būdu mes nenukryptume nuo bendrųjų principų. Principo, kad bet kokia finansinė veikla turėtų būti reguliuojama ir prižiūrima. Kitas aspektas yra bendrėjai principai, tai nebūtų išimtis iš direktyvos, tačiau jie leistų atsižvelgti į smulkius fondus kad teisinės nuostatos būtų proporcingai taikomos visoms, vis, visiems fondams. Kai dėl privataus kapitalo Tai vėlgi reikia atsižvelgti į atitinkamos finansinės veiklos pobūdį ir riziką. Bet e, šios rezoliucijos tikslas yra numatyti aiškumą ir suteikti daugiau garantijų, bet nespręsti sisteminės rizikos problemą. Ji yra sprendžiama kitais būdais. Taigi šis pasiūlymas neprisidės kažkaip ypatingai prie sisteminės rizikos problemos sprendimo, bet tai nereiškia, kad mes atsiribojame nuo prievolės e, reguliuoti ir prižiūrėti šį sektorių. Po to, kai pirmą kartą pateikiau pranešimo projektą, laukiau e, jūsų pastabų, bandžiau išsiaiškinti, ar turime konsensusą. Tai yra, šitas pasiūlymas e, yra e, problematiškas dėl to, kad ne visiškai aiškiai yra trečiųjų šalių situacija bei e, nežinia kaip reglamentuoti fondų valdytojus, kurie veikia už ES ribų. Taigi, čia esame kelių alternatyvų visų pirma ekvivalentų pripažinimas. Jeigu valstybės turi sukaupusios rezervą, tai e, jos uh, gali turėti tam tikrų garantijų, pavyzdžiui, bankruoto atveju, e, jeigu dėl to kaltos trečiosios šalis ar panašiai, ir tai leistų ES fondams būti mažiau a, veikiamiems trečiųjų šalių. Taigi, reikia taikyti ekvivalentų pripažinimo principą, be kita ko reikia nustatyti, kokios institucijos galėtų uh, tuos ekvivalentus suteikti, numatyti. Čia turėčiau pripažinti, kad komisija nėra pakankamai stipri ir nepakankamai gerai moka atmesti paraiškas dėl tokių ekvivalentų suteikimo. Didžiojoje valstybių narių dalyje privatus kapitalas ir investicijos gali būti daromos e, už ES ribų. Taip pat tokios lėšos gali būti e, savo kilme ne ES. Bet tai reikštų e, tam tikrą pasyvų pardavimą. Na, o instituciniai investuotojai radę tam tikrą fondą savo šalyje gali jį įsigyti. Bet čia atsiranda e, tam tikra dviprasmybė. Pavyzdžiui, e, Kamanų salose e, Prancūzijos investuotojas įsigydamas fondą prisijima riziką, kad esant principų interpretavimo problemoms, kaimanų salų jurisdikcija bus taikoma interpretuojant tam tikras nuostatas. Ekvivalentai turėtų būti sėtini su aiškiomis sąlygomis, ką tvirtina ir komisija norėdama gauti tą ekvivalentiškumo statusą, trečioji šalis turi kreiptis į komisiją ir tokiu atveju ES fondų valdytojų e, situacija ir teisės bus tokios pačios kaip ir trečiųjų šalių fondų valdytojų. Dar vienas sprendimo būdas – galima uždrausti fondų įsisteigusių už ES ribų pardavimą Europos, produktų pardavimą ES. Ir reikėtų taikyti įsisteigimo valstybės teisės aktus. O trečioji alternatyva būtų taikyti taisyklės produktų pardavimui. Tuo atveju, kai fondai ir jų valdytojai yra už ES ribų. Tai yra alternatyvos, kurias komitetas panagrinės ir priims sprendimą. O aš esu pasiruošęs išklausyti jūsų pasiūlymus. Koordinatoriai jau išdėstė tam tikrų pasiūlymų. Kai dėl santykio nustatymas, tai vėlgi investavimo fondas turi laikytis atitinkamų teisės aktų, o priežios institucija tai prižiūrėti. Čia atsiranda rizika, kad kad galima piknaudžiauti rizikos lygmenių. Taigi reikia nustatyti taisyklės konkretesnės, konkrečiai skirtas fon, konkretaus fondo valdymui ar bendras. Taigi taip norėjau pristatyti šią rizikos sampratą. Pasiūlyme yra ir daugiau elementų. Manau, kad kolegos apie tai daugiau pakalbės. Pavyzdžiui, reikia išsiaiškinti investuotojų atsakomybės problemą. Ji nebus neribota, tačiau turime ją gerai apibriežti, kad investuotojai ar indėlininkai negalėtų patys apsibriežti savo atsakomybės. Aišku, indėlininkų atsakomybė atsiranda dviem atvejais. Pirma, kai valstybės narės įstatymai numato, jog tai yra e, sutartiniai santykiai ir sutartinė atsakomybė, kai indėlininkams suteikiama galimybė pasinaudoti tą indėlių sistemą ir antra, kai jie gauna atlygį ar investicijų gražą. Bet tokiu atveju neatsiranda teisės į investavimo produktą. Taigi, šiam klausimui aptarti dar bus skirta laiko. E, kito komiteto posėdžio metu bus aptartas šis klausimas detaliu ir balsuojamas. Dėkoju. Ačiū, e, ponas Goebbels. Dėkoju. Pone pirmininkė, visų pirma noriu pagirti Jean-Paul Gozes, kuris puikiai padirbėjo. Jis pirmininkavo dėrybose tarp pranešėjo ir šešėlinių pranešėjų e, labai išmintingai, taigi e, galime tikėtis gero rezultato. Aš likausi nuomonės, kad Europos e, parlamentas turėtų stengtis suburti E, daugumą paremti tuos pasiūlymus. Tik tai tada mes galėsime sugebėti padaryti tinkamą įtaką tarybai. E, pritariu pranešėjo susirūpinimui ar nusivylimui dėl to, kad pirmininkaujantį Ispaniją nusprendė, e, nusprendė nereikalauti, kad šis klausimas būtų svarstomas ECOFIN posėdėje vakar. E, aš matau, kad, manau, kad tai e, neišvengiamai e, turės poveikio būsimoms darybėms su taryba ir komisija ir suteiks mums truputėlį daugiau svorio juose. Džiaugiuosi taip pat dėl to, kad Ispanija sutiko atidėti nes gal praeitįje e, jų pozicija buvo e, suteikti tam tikrose politikos rytise daug, per daug alternatyvų ir e, čia kilo tam tikros politikos renacionalizavimo grėsmi. Europos parlamentas atvirkščiai sielo, siekia tikros uh, vidaus rinkos ir kurie apimtų taip pat ir investicinius fondus. 1669 pakeitimai, e, negaliu jų visų komentuoti, juos tiesiog sunku ir perskaityti visus, bet manęs ypatingai sudomino 55-asis pono Klintse pakeitimas kur sakoma, kad dabartinė e, direktyva atitinka taisyklės 2009 metais 20-ko e, priimto, priimtoms taisyklėms, e, kur sakoma, kad visi finansiniai produktai ir rinkos turėtų būti tinkamai reglamentuojami, reguliuojami. Aš balsuosiu už šį pono Klinco pasiūlymą, nes jis labai aiškiai pasako, neturi likti jokių pilkų zonų. Daug kolegų pateikė pakeitimus, kuriuose prašo išimčių kai kuriems atskiriems fondų tipams, kad mažesni fondai, pavyzdžiui, galėtų išvengti reguliavimo, išvengti stebėsenas. Aš asmeniškai būčiau prieš tokias išimtis. nes e, manau, kad e, netinka manyti ar sakyti, e, štai mes esame maži ir todėl negalime sukelti sisteminės rizikos. Ponas Dragi šiandien iš ryto sakė, kad maždaug 50 procentų finansinių sandorių kasdieną yra būtent sandoriai per alternatyvius fondus ir tai pademonstruoja šio sektoriaus svarbą. Čia mes nenorime uždrausti ko nors, bet norime tinkamai reguliuoti. Netgi mažesni žaidėjai gali padaryti didžiulę žalą. Jei pažvelgsite į naftos produktus, Mes atsiminame atvejį iš New Yorko, kai vienas matleris e, užsakė tūkstantį barelių naftos e, už šimtą e, dolerių už barelį. Tuoj pat e, pe, e, pardavė juos su nuostoliu e, ir tai darydamas patraukė paskui save kitus maklerius, kitus fondus. Kitaip sakant, atsiranda domino efektas, e, infekuojama visa aplinka. Na, o po šešių mėnesių mes matėme, kad naftos kaina jau buvo 150 dolerių už barelį. Ir kitaip sakant, tas domino efektas pasklydo po, po, po visą pasaulį, per, per visą pasaulio ūkį. E, šiandien ryte jau girdėjome panašių e, istorijų, kai kalba eina apie dešimtis ar, ar e, šimtus tūkstančių eurų, dolerių ar, ar, ar svarų sterlingų. Ir kai sako, mes esame maži, nieko blogo mes nepadarysime. Manęs tokie argumentai ne visada įtikina. Kaip? Pavyzdžiui, rizikos draudimo fondai labai, atski, labai atskirais atvejais veikia po vieną. Jie paprastai e, medžioja e, būreis. E, ir todėl mes Turime juo žiūrėti, taikyti tam tikrą proporcingumo e, principą. E, taip, jeigu jų apyvartos yra žemiau tam, už tam tikrą ribą, galbūt turime proporciškai reikalauti iš jų atskaitomybės. Bet e, Vol, Wolfas Klinsas visai teisingai sako, kad visos rinkos, visi priekeiviai turi būti tinkamai reguliuojami. Ačiū. E, Laikysiuose dabar e, principo, kad suteiksiu žodį pirmiausia šešėlinės pranešėjams. Wolf Klintz. Labai ačiū. Aš visų pirma norėčiau padėkoti Žan Paul, kuris e, atliko Heraklio darbą. Mes jį norėtumėm visokiojopai paremti, kad rezultatas būtų geras. Aš asmeniškai pritariu jo požiūriui kad komitete mes turėtumėm balsuoti prieš balsavimą taryboje. Na, bet tikrai nežinau, ar tikrai turėtumėm važiuoti penktą pavarą ar netgi šeštą. Aš manau, kad galbūt nereikėtų labai skubinti balsavimo tam, kad galėtumėm tarpusavyje susitarti. Bet kokiu atveju galutinis balsavimas komitete turėtų įvykti prieš tarybą. Mes turime aiškaus darybinio, man... mes turime gauti aišku darybinį mandatą tam, kad galėtumėm atstovauti savo požiūrį taryboje. Turiu keletą kritinių pastabų. Visų pirma, kreipiuosi Robert Goebbels. Aš pateikiau pakeitimą jo neatsijamu, tiesiog dar norėčiau šitą papildyti. Jeigu mes kalbame apie taikymą sritį ir manome, kad reikėtų daryti išimti kai kuriems fondams, nes juos prižiūri ir valdo, reguliuoja nacionalinės valstybės, tai galiu pasakyti štai, kad taip, tie fondai prižiūrimi, reguliuojami, tačiau jeigu yra kažkoks tai specialus fondas, kuris veikia tik vienoje kažkokioje šalyje, tai jau jam reikėtų daryti išimtą. Grįžtu prie taikymas ryties ir išimčių. Žanpol jau žino mūsų požiūrį. Aš pateikiau keletą pakeitimų pirmajame pakeitime. Aš siūlau specialią nuostatą privačioms akcijoms ir atskiras taisyklės rizikos draudimo fondams. Aš žinau, kad galbūt mano pakeitimas nesusilauks balsų daugumos, bet vis dėlto tokį pakeitimą norėjau pateikti, nes man mano idėja atrodo teisinga mes iš tikrųjų minime per nelik daug įvairių fondų vienoje direktyvoje. Man atrodo, kad būtų žymiai geriau nekilnojamo turto fondus sieti su jūsits. Be abejo, apie tai reikėjo kalbėti su komisija dar 2008 metų pavasarį, na kaip ten bebūtų, dabar jau gal ir vėloka. Taip pat manau, kad yra rimtų priežasčių, kodėl kai kuriems fondams būtų galima taikyti šimtas pagal šią direktyvą. Jeigu fondą valdo nacionalinės valstybės narės, jos reguliuoja ir prižiūri, tai tada galima daryti išimti. Dar viena išimtis - trečiosios šalis. Mes nenorėtumėm, kad Europa taptų tvirtovę, mes nenorėtumėm, kad Europa taptų ir kalėjimu Europos investuotojai gali investuoti ir už Europos ribų. Vis dėlto pritariu Žanpol, reikėtų rasti tokį sprendimą, taip pat numatant ir perinamąjį laikotarpį, kad fondai, kurie įsisteigia ne Europos Sąjungoje, jeigu jie tenkina atitikties kriterijus, kad jie galėtų veikti ir Europos Sąjungoje tas perinamasis laikotarpis galėtų būti 3, 4, 5 metai. Jeigu fondas įsiteigęs Kaimanų salose, bet jeigu jisai tenkina visus reikalavimus, jis galėtų vykdyti savo veiklą ir Europos Sąjungoje. Aš suprantu, kad dėrybos užtruks, bet aš manau, kad Europos parlamentas diskutuodamas turėtų būti įtrauktas į diskusijas uh, apie kriterijų formuluotas. Būtų labai blogai, jeigu mūsų pozicija paaiškėtų tik poros, po poros metų. Jau dabar turime kalbėti apie kriterijus. Aš nežinau, ar šioje direktyvoje galima, galime nurodyti visus išsamius kriterijus. Na, med, bet jau bent jau ką galime padaryti, tai galime pasakyti tarybai ir komisijai, kad mes norime būtų, būti įtraukti į darbą rengiant kriterijus. Kiek dar galios nacionaliniai privatus, privačių pensijos fondų režimai? Jeigu visos valstybės narės taikys skirtingus režimus, tai be abejo, tai nieko gero net neš. Ne Jeigu taryba reikalaus, kad tas fondas, kuris išsisteigęs už ES ribų ir kurio valdytojas yra už ES ribų, ir jeigu jis nors ir atitinka visus kriterijus, neturėtų būti, neturėtų veikti ES. Tai yra labai griežta pozicija. Bet aš manau, kad tokie fondai galėtų veikti ir Europos Sąjungoje, nes antraip mes, mūsų sąjunga tarsi virstų tvirtovę. Dar turime pagalvoti ir apie pensijų fondus. Jeigu fondas yra įsisteigęs už ES ribų, bet jo valdytas ES ir toks atvejs, jeigu fondas įsisteigęs ES, bet jo valdytas yra už ES ribų, Abiejais atvejais, jeigu tie fondai tenkina visus nustatytus kriterijus, jie turėtų turėti galimybę veikti ir Europos Sąjungoje. Dar viena pastaba. Dėl svertinio poveikio. Aš visą laiką pasisakiau už tai, kad reikėtų aiškiai apibrėžti, kas yra tas svertinis poveikis. Čia reikėtų kalbėti ne vien tik apie tai, kad svertinis poveikis labai skirtingas rizikos draudimo fondų, privačių akcijų, nekilnojamo turto fondų sritise. Bet reikia nepamiršti ir to, kad vieni fondai užsiema rizikingesnę veiklą, kiti netokia rizikinga. Aš manau, kad čia reikėtų kalbėti ir apie bankus. Juk dažnai būtent bankai teigia, kad jie finansuoja privatų fondą su svetimu kapitalu. Kai kurie bankai praeitie buvo tikrai labai dosnus. Na, dabar jau situacija pasikeitė. Ir aš žinau, kad jeigu bankas nori investuoti į privatų fondą, kuris uh, yra įtrauktas ir į priekybą automobiliais, tai tada, manau, naita per toli. Taigi, turėtumėm pagalvoti, ką daryti su bankais. Bazelis 3, bazelis 4, galbūt čia reikėtų įtraukti ir kriterijus bankams, į kuriuos bankai turėtų atsižvelgti išduodami kreditus. Reikėtų didesnio skaidrumo ir rizikos draudimo fondų brokerių atžvilgių. Brokeriai turėtų aiškiai pranešti, kaip juda pinigų srautai. Reikia geresnės priežiūros Na, aš manau, kad bankai turėtų būti atsargesni ir šioje srityje. Na ir paskutinė pastaba. Kad ir apie kokį fondą mes kalbėtumėm, neturėtumėm fondų bausti. Netoks mūsų tikslas. Bet yra ir dar vienas svarbus dalykas - rizikos draudimo fondai negali tikėtis mūsų malonės, jeigu jie dabar užsiema euro spekulacijomis nukreiptomis prieš Graikiją. Tikrai negalime daryti išimties tokiems fondams. Ačiū. Thank you, uh, Pascal Kampa. Dėkui. Paskalė žodis jums. Dėkui. Ir aš norėjau prisidėti prie sveikinimui ponui Gozės. Jis. Uh, puikiai vedė mūsų diskusijas. E, mano patirtis parlamente yra menkesnė negu garbiųjų kolegų. E, ir aš pritarčiau minčiai, kad vis tik parlamente mes turėtume balsuoti dėl šio dokumento anksčiau negu kad taryba. Mes turėtume išlaikyti savo numatytas datas e, balandį dėl turinio dar reiktų perkratyti diskusiją, kurią iki šiol turėjome, nors ir yra keltas dalykų, kuriuos reikėtų papildomai akcentuosi. Kompromisiniai e, pakeitimai, kuriuos pateikia ponas Gozės dėl taikymo srities, e, akcentuoja pusiausvyrą tarp mūsų pozicijų. Jeigu kalbame apie išimtis e, tam tikriems fondų tipams, e, remiantis jų teisinę struktūrą, e, tai e, tada pati direktyva turėtų numatyti šią prasme tam tikras nuostatas. Kitaip sakant, jeigu kažkas norės pasinaudoti tomis išimtimis kaip spragomis, apeiti reglamentavimą, išvengti reglamentavimą, tai turės, tada turėsime ieškoti kažkokio būdo užkirsti tam uh, kelią. Aš manau, kad kompromisinis e, pasiūlymas kaip tik ir numato, kad bus tam tikra galimybė išimtims, bet tuo pat metu, kad mes vis tik tai uh, užkirsime kelią uh, piknaudžiavimui, nes jeigu visiškai privataus kapitalo skyrių uh, su tam tikromis uh, virštinėmis ribomis uh, mes uh, atleisime, uh, E, jeigu kalbėsime, kad yra naujas išimtis e, konkrečiai privataus kapitalo fondams, kaip numatyta e, priedė, tai tada iškyla klausimas, kiek ta direktyva apskritai ir naudinga dėl finansinių svertų. Dėl svertinio poveikio, tai e, žalieji e, norėtų, e, kad būtų naudojama savoka išskirtinės aplinkybės. Jeigu mes tą svertinį poveikį surišime su išskirtinėmis aplinkybėmis, tai reikš, kad e, mes įsikišime per lietai, o įsikišti reikia dar iki atsirandant tokioms uh, išskirtinėms aplinkybėms. Dabar dėl trečiųjų šalių mes galėtume paremti e, tą kompromisą, kurio link juda e, pranešimas numatant e, pereinamai laikotarpį ir paskui jau suteikiant leidimą, e, jeigu laikomasi ES režimo. E, bet čia reikia prisiminti, kad buvo prieštraujama prie tam, prieš tam tikrus komisijos pirminius pasiūlymus ypač kai kalbama apie e, tarpusavio e, ekvivalencijos e, principą, žmonės galvoja, kad tas principas nebus tinkamai įgyvendinamas. Taigi čia atsveria kelios alternatyvos. Viena būtų palikti ekvivalencijos principą tik tai abipusiškumo pagrindu Kitaip sakant, e, ekvivalencijos principas bus taikomas tik tada, jeigu ir ta trečioji valstybė daro tą patį ES fondų atžvilgių. Arba reikia numatyti tam tikrą laikotarpį. E, arba e, reikia palikti galimybę, kad Komisija e, galėtų sugrįžti, tarkime, po trijų metų ir patikrinti, ar tikrai ekvivalencijos principas yra tinkamai taikomas. E, ir šia prasme valstybės narės, kai kurios sako, kad nepakanka vien tik tai pasiekti e, susitarimą popieriuje. Nes e, kai kurios valstybės narės galvoja, kad komisijai bus daromas e, gana stiprus politinis sprendimas e, ir komisija tada bus priversta kreiptis į e, labiau techniškesnę instituciją, tokią kaip ESMA, kad padėtų nuspręsti dėl to e, ekvivalencijos principą ir tada komisija pasislėps už esmą e, ir savo ruoštų bus galima skaiti, bet e, būtent taip sako esma. E, žinoma, reikia atsižvelgti ir e, kurioje valstybėje bus e, fondo valdytojas, bet tuo pat metu ir žiūrėti, o kur e, verslas iš tikrųjų ir bus daromas, vykdomas. Jeigu turite fondą, kuris yra valdomas e, Europos Sąjungoje, tarkime, Jungtinėje karalystėje, tai tada e, ir e, Europos komisija turi prievalę nuvykti ir patikrinti, ar toje šalyje tas fondas atitinka tam tikrus kriterijus. Bet jeigu fondas yra įkurtas JAV, tai komisija neužduos jokių klausimų. Praktiškai tai reiškia, E, pareiškimą valdytojams e, susikraukit lagaminus ir e, važiuokit iš Sičio į New Yorką. Taip jums bus geriau. Kitas būdas išspręsti šią problemą yra, yra toksai. Jeigu fondas yra už ES ribų, tada komisija turėtų turėti galimybę patikrinti, ar tie keturi punktai, apie kuriuos kalba ponas Gozės, yra iš tikrųjų vykdomi toje šalyje, kurioje yra įsikūręs fondas. Dar keletas dalykų. Prieinamasis laikotarpis. Komisija kalba apie tris e, metus, jūs pridedate dar du, vadinasi, jau išeina penki metai, dėl to galime dar diskutuoti. Bet e, kalbant apie e, politinę žinę, e, kurią mes norėtume pasiūsti, yra, yra ne tai, kad mes norime palaukti penkis metus prieš pradėdami ką nors daryti. Todėl galbūt reikėtų pasižiūrėti ir sakyti taip, jeigu niekas nevyksta per pirmosius du metus, o paskui staiga mes įmame tikinti, kas įvyks po trijų metų, tai gali atsirasti uh, tam e, tikra siaura vieta. E, taigi, e, perinamieji laikotarpiai galbūt gali būti pagristi, bet mums reikia taip pat taisyklių, kurios numatytų, kad į tas laikotarpis prasideda nuo tam tikro taško. E, pasyvi ir aktyvi prekybą, jeigu fondas yra valdomas iš už ES ir fondas yra mm, įsteigtas už ES ir jeigu komisija nustato, kad ekvivalencijos nėra, tai tada taisyklė sako, kad investuotojas nebegali investuoti į tokį fondą. Aš manau, kad tai teisinga ir mes turėtume tokią nuostatą išlaikyti galutinėme kompromise, nes antrai patversime visą virtinę galimybę. E, kas be būtų sakoma direktyvoje, jūs vis tiek paliksite investuotojams pasyvios prekybos spragą ir jie galės e, pirkti akcijas, kurias valdomas iš JAV, o fondas įsikūręs Kaimanų salose. Yra ir dar keletas pastabų, bet aš paliksiu jas kitam kartui. Dėkoju. Said. Dėkoju, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau dalyvauti diskusijose. Norėčiau pasidžiaugti Žano Polo darbu ir jį pasveikinti su rezultatais pasiektais per tokį trumpą laiką. Jūs pateikėte kompromisinių principų ir galimų pakeitimų. Taip, tų o, pakeitimų dabar yra apie 60-69 ne visada lengva per tokį trumpą laiką tiek daug pakeitimų įvertinti. Mane pirmojo e, šešėlinių pranešėjų posėdžio metu nustebino, kad buvo įvertintos, teigiamai įvertintos įvairios pozicijos. Nors tarp šešėlinių pozicijų esame ženklių skirtumų, jos radikaliai skiriasi. Taigi reikia surasti kažkokį vidurkį, galbūt čia galėtumėm prieartėti prie JAV arba Singapūro dėl registravimo, atskleidimo, sisteminės rizikos vertinimo. Apie tai kalbėjau anksčiau, bet aš manau, kad mes pasistumėjome į priekį po pastarojo pasikeitimo nuomonėmis. Vienas radikalus požiūris numato protekcionistinį požiūrį E, kamanų salų atžvilgių, tai būtų o, e, šių salų ekonomikos sugriovimas. Aš manau, kad mes turime pasižiūrėti į šiuos įsitikinimus. Pavyzdžiui, įsitikinimus, kad e, tokie pensijų fondai, pavyzdžiui, investuoja daug į rizikos draudimo fondus, tačiau tai nėra taip. Aš manau, kad mes turime suvokti skirtumą tarp profesionalaus investuotojo ir mažmeninio investuotojo. Europos reguliuojančiosios institucijos ir pagal MIFID numatytas taisyklės turi tą skirtumą daryti. Smulkios salos e, turėtų būti traktuojamos vienaip, o stambios valstybės kitaip. E, Keimanų salos turi labai ištobulintą finansinį režimą. Taigi čia mes turėtumėm išskirti e, mokesčių prasme e, palankes valstybės ir teritorijas ir mokesnė prasme neutrales. Pasiūlyme vis dėlto lieka per daug įgaliojimų komisijai. Aš turiu tam tikrų pasiūlymų, pavyzdžiui, ir dėl ekvivalencijos nustatymo. E, komisija suinteresuota riziką ribojančių reguliavimų, tačiau JAV, manau, to nenori. JAV daugiau eina maklerių veiklos reguliavimo linkme. Ir čia galbūt kompromiso vardan uh, jūs pateikėte tą fondų valdytojų apibriešti, atsižvelgiant ir į USITS direktyvą. Na, bet esminis klausimas, kurį aš norėčiau iškelti ir į kurį mes turėtume pažiūrėti, yra toks. Jeigu fondas ar jo valdytojas netenkina ekvivalentiškumo kriterijų ir tais atvejais, jeigu yra nacionalinės sistemos, uh, Mes turėtumėm leisti jiems toliau dirbti, tačiau nacionalinės institucijos esmai turėtų e, apie tai pranešti. Kodėl dėl protekcionizmo turėtumėm sumažinti, e, pavyzdžiui, pensijų fondų apimtis, kodėl turėtumėm greuti e, Keimanų salų ekonomiką. Taip pat pritariu Volfui dėl taikymo srities ją turime pasižiūrėti ir ieškoti labiau suderintos pozicijos. Ir dar trys aspektai. Visų pirma, vadinamasis short sellingas, į kurį reikia žiūrėti horizontaliai. E, tokio pardavimo e, aspektas yra vertinamas švairių perspektyvų komitetas jau tai išdėstė. Esu dėkingas už pasiūlymą finans, apie finansinį svertą. Vėlgi tą pasiūlymą reikia pažiūrėti iš kelių pusių, e, numatyti keletą funkcijų kompetitingoms institucijoms, o esma galėtų joms numatyti gairias. Taip pat džiugu, kad priimti pateikti pasiūlymai dėl atlygio. Atsiprašo kalbėtojas, nes pirmininkė jį stabdo, prašo kalbėti lėčiau. Taigi paskutinė pastaba dėl atlygio. Esame dėkingi tai, už tai, kad atsižvelgta į bankų ir fondų valdytojų atlygio skirtumų galimybę. Mus neramina tai, kad liko galimybių apdovanoti bankus netgi už prastą elgesį. Manau, kad tai yra neteisinga ir šią prasme pranešėjo pasiūlymai yra tinkami. Aš esu įsitikinęs, kad čia yra galimybių pasiekti puikų kompromisą, o pakeitimai prie to prisidės. Ačiū. Ačiū toliau, ponas Klut. Ja, danke. Labai ačiū. Na tikrai nepavydžiu Žan Pol, nes jis turėjo atlikti labai daug darbo. Aš bet kokią atveju norėčiau padėkoti jam už tą nuveiktą darbą. Turiu keletą pastabų. Tarp pakeitimų yra nemažai pakeitimų, kur uh, teigiama, kad reikia įtraukti vairius fondus. Įdomu, ką apie tai mano pranešėjas, ką ketinate daryti su tokiais pakeitimais. Dar viena pastaba dėl mažų fondų. Aš anksčiau jau esu girdėjęs tą argumentą, kuris buvo paminėtas ir vakar, Pakeitimo autoriai sako, kad valstybės narės turės reguliuoti tokius fondus. Man šis argumentas atrodo protingas, bet antra vertus, ar nesidubliuos reguliavimas. Galbūt tiesiog pakaktų nustatyti geras taisyklės europinių lygių, tada nereikėtų papildomo nacionalinio reguliavimo. Toks būtų mano klausimas, ar tikrai nesidubliuos tas reguliavimas, ar tai reikalinga, ar tai prasminga. Bet kokia atveju tai buvo tik klausimas. Dar viena pastaba, esu ją išsakęs jau prieš kurį laiką. Žalieji, kuė, nuolat reikalauja, kad būtų uždrausti rizikos draudimo fondai ir privataus kapitalo fondai. Na, aišku, tokie reikalavimai nesulauks daugumos. Mums labai svarbi svertinio poveikio taisyklė. Čia norėčiau pritarti tam, ką Jūs pasakėte, ponas Klins. Jūs sakėte, kad ir bankai vaidina tam tikrą vaidmenį. Bent jau Vokietijoje uh, apie tai vyksta ir viešos diskusijos. Galbūt reikėtų nubrėžti aiškesnę takoskirą tarp bankų ir fondų. Reikėtų aiškiau atskirti bankų veiklos rytį nuo fondų veiklos ryties. Nežinau, kaip padaryti, buvo įvairių pasiūlymų pateikta. Aš džiaugčiausi, jeigu į dokumentą būtų įtraukta ir taisyklė, kaip atskirti bankų ir fondų veiklas. Tikrai būtų gerai, jeigu tai būtų padaryta. Pensininkų apsauga. Amerikiečių patirtis krizės metais parodė, kad, reik, kad gali atsitikti taip, kad e, žmonės išeidami pensiją iš pensijų fondų nieko nebegauna. Uh, Tai tikrai labai neteisinga, nes žmonės dirbo visą gyvenimą, investavo, tikėjosi sočios senatvės ir staiga viskas dinksta. Dėl kompensacijų, atlyginimo. Aš jau anksčiau sakiau, kad reikėtų užtikrinti socialinį teisingumą. Na ir paskutinė pastaba štai kokia. Norėčiau priminti, kad yra pateikta pakeitimų dėl to, kad e, perimant akcijas, keičiantis akcijų savininkams, apie tai turėtų būti informuojami, kad turėtų būti teikiama apie tai informacija darbuotojams. Man atrodo, tai yra svarbu, kalbant ir apie profsąjungas, tikrai to nepamirškime, reikia aiškios taisyklės apie tai, kad darbuotojai turėtų būti informuojami, jeigu fondai e, investuoja į tam tikras įmonės. Ačiū. Uh, Labai ačiū, dabar suteiksiu žodį kitiems kalbėtojams, jų prašysiu kalbėti kiek trumpiau, negu kad pasisakė šešėliniai pranešiai. Visų pirma, žodis Astrid Liulink. Ačiū pirmininkė. Norėčiau tarti keletą žodžių apie šį pranešimą. Ir apie tą situaciją, kuri dabar susiklostė. Na, aš manau, kad e, vieni gali būti susirūpinę tokiu pranešimu, kur nežadama nieko gero. Ir gali būti, kad, sunku, gali būti, kad bus sunku pasiekti uh, susitarimą taryboje. Čia būčiau. Čia, čia sakyčiau, kad reikėtų paraginti Europos parlamentą neužsikelti per nelik aukštai kartelės, nes bus labai sunku susitarti. Na, bet galbūt pranešėjas viską vertina iš kitos pusės, jam viskas atrodo kitaip. Galbūt ir taryba turėtų prisiminti, kad E, asmeniniai interesai neturėtų sukliudyti diskusijoms. Aš manau, kad reikėtų siekti nuoseklaus, tenkinančio rezultato. Aš manau, kad mūsų komitetas turės nemažai prisidėti prie kompromisų radimo. Na, kalbant apie kompromisus, mes juos jau matėme pirmajame dėrybų etape ir dabar aš galėčiau pateikti keletą trumpų komentarų. Visų pirma, dėl taikymo srities. Aš džiaugiuosi, kad mes, bent jau daugelis iš mūsų, mano, kad reikėtų tam tikros takoskiros. Čia aš pritarčiau guoja e pozicijai. Aš nemanau, kad reikėtų daryti išimti tiems fondams, kurie veikia tik nacionaliniu lygiu. Visi fondai, nepriklausomai nuo to, ar jie yra nacionaliniai ar tarptautiniai, turėtų būti įtraukti. Dabar ribinės vertės. Na, aš čia neturiu labai griežtos pozicijos. Išklausiau, ką pasakė kiti kolegos ir man dabar atrodo, kad proporcingumo principas būtų čia visai tinkamas. Jeigu nebūtų numatyta slengstinė riba, tai irgi būtų visai logiška. Visi fondai turėtų būti stebimi atsižvelgianti jų veiklą. Na, bet ko gero būtų visai protinga pasinaudoti ir proporcingumo principu. Išklausėme, ką pasakė pranešėjas ir aš esu įstikinusi, kad rasime tinkamą sprendimą. Dabar dėl alternatyvių fondų. Aš nemanau, kad jau dabar yra išspręstos visos problemos ir kad visi tuo patenkinti. Uh, galbūt būtų galima sukurti tam tikrą ekvivalentų sistemą, bet vėlgi turime būti labai atsargus pasirinkdami žaidimo taisyklės. Buvo pateikta pasiūlymų šios rytė. Praėjusią savaitę aš buvau susitikusi su Kaimanų salų atstovais ir jie sakė, kad Pas juos taikomi standartai yra vieni aukščiausių visame pasaulyje. Galbūt tai ir yra tiesa. Jie kalbėjo apie tai, kad jie galėtų patenkinti europinius standartus, tačiau jie norėtų iš anksto žinoti, kokie tie standartai bus ir man tai pasirodė visai teisinga. Aš manau, kad nuo pat pradžių mes turėtumėm nustatyti žaidimo taisyklės. Žanpol, jūs visiškai teisingai pastebėjote, kad mums nevertėtų vien tik laukti ir laukti, kol galų gale suprasime, ar taikysime ekvivalentus ar ne. Man atrodo, tai yra labai svarbu. Trečiosios šalis iš anksto turėtų žinoti, ko mes iš jų tikimės. Na ir dar viena pastaba. dėl tų pačių principų taikymą nacionaliniu lygiu. Aš manau, kad ir čia reikėtų rasti tinkamą sprendimą. Man atrodo, kad ekvivalentų sistema, kuri galų gale virs tam tikrą Europinio paso sistema galų galia ta, gali tapti netokia ambicinga sistema. Na ir dėl. Dėl depozitų depozitoriumų. Man atrodo, kad depozitoriumai neturėtų būti atsakingi už tas operacijas, kurių jie nekontroliuoja. Man atrodo, kad mūsų nuomonės dėl kompromisų yra pakankamai panašios. Na, yra keletas klausimų, dėl kurių reikės ilgiau pasitarti, jeigu mes tikrai norim, norėsime užtikrinti, kad naujoji sistema veiks. Baigtama noriu pasakyti, kad Labai džiaugiuosi, kaip nagrinėjamas šis dosie. Na, Žanpol, nenorėčiau tiesiog žarstytis komplimentais, nes mane kas nors gali neteisingai suprasti. Dėkoju už tai, kas e, norėtų dar pasisakyti. Žinosime, kiek e, per tą pusvalandį nori pasisakyti. Kalbėti. Taigi, Peter Skinner. Dėkoju, dėkoju Žanpoliui už atliktą darbą, puikiai padirbėta, ypatingai dėl taikymos ryties. Aš nesutinku, kad kai ką turėtume išjungti, mes turime e, kalbėti apie įtraukti. E, Fondų dydis e, neturi čia reikšmės. Taigi jūs teisus, jūs teisus, kalbėdamas apie proporcingumą, tai yra labai esminis dalykas. Visai neseniai buvau sustikęs su investitoriais iš Prancūzijos, draudikais. Mes turime užtikrinti, kad visi turėtų turėti teisę ir galimybę uh, reaguoti greitai ir taip, kaip iš jų yra tikimasi. Dėl trečiųjų šalių depozitoriumų. On depositories in third countries and short selling, I just want to raise a couple of concerns that have already been touched on. And I think it's important. Ir trumpas, e, trumpa e, laikotarpio pardavimų. Tai turiu pasakyti, kad vakar e, vakarė susitikau su Saulės energijos. Um, skydų gamintojų iš e, Amerikos. E, jis e, surado investuotoją, kuris investuoja į tas saulės baterijas ir padarė tai pakankamai greitai. Jis surado 500 milijonų eurų. Ir jis man pasakė, kad šioje srityje būtent Europa pirmininkauja Vokietija daug yra padariusi ir Junktinė karalystė. Na, o investicijos e, bus daromos per Ameriką ir Amerikoje, nes ten tai padaryti lengviau. E, man atrodo, kad e, ateityje labai svarbu, kad daug iš to kapitalo, kuris dabar yra privačiose rankose, ateitų pas mus, kad jiems būtų lengva tai padaryti. Taigi mums čia reikia ieškoti pusiausvėros visais atžvilgiais. Čia ne vien tik tai, taip sakant, e, kapitalizmo persekiojimas e, vienoje srityje, sakyti, šitam kampe jūs, e, jūs neveiksite. Bet turiu pasakyti, kad kai kalbame apie trečiųjų šalių galimybę uh, E, dalyvauti šioje veikloje ateityje, aš labai abejoju dėl trijų ar penkių metų laiko tarpio. Taip pat dėl ekvivalencijos problemos. E, mes e, negalime sakyti, kad mes uždrausime kitiems dalyvauti šitoje veikloje, nes mes nusistatėme tam tikrą lygį E, tam tikrą standartą. Šiandien e, ponas e, Strauskanas jau kalbėjo, kad mums reikia globalių pasaulinių standartų, o ne vien tik tai europinių standartų. Kitaip sakant, mums reikia artėti vieniems prie kitų, galbūt ne šimtų procentų ir pažiūrėti, kaip tie standartai gali apsaugoti investitorius O jeigu mes kalbėsime apie tuos ekvivalentus, tai tada praktiškai mes uždrausim užsienio investuotojams e, ateiti ir investuoti. Bent jau aš taip manau. Kalbant apie depozitoriumus, e, nesugebėjau nuvažiuoti į Luxemburgo banko asociacijos e, posėdį, bet E, gerai, kad tas depositorimų procesas e, susilaukė e, apginimo. Aš esu matęs atveju, kai depozitoriumai ir investuotojai sugeba tarpusavėje sutarti, išgyventi Jeigu manome, kad reikia e, griežtai standartais e, apginti investuotojas, mums reikia atskirti fondus nuo fondų e, valdytojų. Aš suprantu, kai jūs sakote, kad reikia ginti investuotojus, bet O ką pasakytumėte apie prancūzų investuotojus, kuris dėl Madofo aferos prarado savo pinigus? Ant vadinamoje short selling, tai mane neramina jūsų apibrėžimas. E, Jeigu ten jūs kalbate apie e, manipuliuojančius sandorius arba e, sandorius, kuriuose yra piknaudžiavima, tai tada reikia apie juos kalbėti kitoje direktyvoje, piknaudžiavimo rinka direktyvoje. Otmar. Keletą dalykų noriu pasakyti. Pirmas, mes iš tikrųjų turime būti dėkingi Žanpoliui, visi apie tai kalbėjo, bet aš žiūrėdamas į e, pakeitimus e, tuo dar labiau e, įsitikinau. Tikrai rizikuojate būti apdovanotas Nobelio premija. Puikiai padirbėta. Kitas dalykas, ką mums reikia padaryti, mes turime užtikrinti, kad mūsų darbas čia prisidėtų prie Europos finansinių rinkų gerovės. Nes kartais, kai klausuosi diskusijos, e, alternatyvus investicijų fondai yra e, piešiami tarsi jie būtų kažkokie blogi, e, o mes turime užtikrinti, kad jie būtų naudingi. Dabar dėl taikymas ryties. E, e, žinau, kas rašyta apie e, pramoninius kapitalo holdinginius fondus. Aš manau, kad direktyvos įžangoje reikia išaiškinti, kad kompanijos, kurios užsima pramoninėmis investicijomis, nebus šio režimo subjektais. Dabar dėl trečiųjų šalių, kiek suprantu, e, pranešėjas e, pareiškė, kad e, jis ketina toliau dirbti prie pasiūlytų kompromisų. Ir kas iš to beišeitų, mano manimu, svarbu apsispręsti dėl kažkokio bendro vardiklio, vietoj to, kad sakytume, kad JAV ar uh, Azija turės kažkokias taisyklės, prie kurių mes turim derintis. Man rūpėtų bendras vardiklis. Nes ką bemanytume, didžiulė dalis pasaulio finansų rinkos bus už ES ribų. Ir mes negausime naudos, jeigu elgsimės taip, tarsi ir išliekame e, už ES E, tai blogai bus ir mūsų e, pensininkams, ir investuotojams. Ir e, mes turime suvokti, kad būtent mes parlamente turime prisidėti prie to atvirumo proceso. Taip pat reiktų grįžti prie diskusijos apie proporcingumą ir e, viršutinės ribas. E, kom, kompromisinėme pasiūlyme jau kalbama e, E, apie ribas ir proporcingumą jas e, sujungiant drauge, tai yra išmintinga. O e, ribų ribos taip pat turėtų būti susijėtos su sisteminės rizikos tikimybė. Žinoma, apie tuos dalykus mes turime per atėjančią savaitę daugiau dar padiskutuoti. Dėkuoju. Oli Šmit, dėkoju, ponė pirmininkė. Dabar dėl e, Nobelio premijos nebūčiau toks tikras, bet galima galbūt galvoti apie metų Europos parlamentaro titulą. Aš irgi noriu pasveikinti pranešėją. Man rodos, jūs puikiai dirbate ir Europos parlamento nario esminis dalykas yra siekti kompromiso, jūs būtent taip ir elgėtės, e, stengiatės suburti uh, žmonės. E, čia e, kai ką prarandame, kai ką išlošiame ir šia prasme taip ir reikia dirbti. Prisiminkite, ką sakė ponas Straus Kanas. Jis sakė, kad nereikia sustelti vien ties reguliavimu. Taip pat reikia skirti dėmesio ir priežiūrai. Tai tiesa. Kai kurie iš jūsų mano, kad galime reguliuoti beveik viską. Aš taip nemanau. Aš sutinku, kad turi būti subalansuotas reguliavimo režimas, tas tiesa, bet e, mes galime pacituoti komisarą Barnie, jis nori viską reguliuoti, bet šiandieną jisai savo kalboje pasakė, štai ką, prisiminkite, kad krizę sukėlė ne rizikos draudimo fondai. Yes, of course we can have a debate, but uh, in, in, in, in Taip, iš tikrųjų, ponas Gebelsai, apie tai galėtume dar ir diskutuoti. E, kai kurie iš jūsų tikrai galvoja, kad e, komisija galvoja, kad viską galima reguliuoti, bet aš jums pacitavau ir jo, ir jo pastabą. Dabar dėl trečiųjų šalių. Aš manau, kad kompromisas, e, kurį pasiekė pirmininkaujantį Švediją gruodžio mėnesį, bus uh, buvo pakankamai geras. Bet aš suprantu, kad tas etapas jau praėjo ir galiu e, e, priimti ir tai, ką diskusijoje pasakė ir e, Wolfas Klincas. Beje, jis paminėjo, kad tuos pakeitimus pateikė ne jis, bet aš draugė su juo, jis mane užmiršo, bet aš esu kuklus žmogus. Na ir e, dar viena problema, vadinamoja short selling problema. Aš manau, kad šio ryto pasisakymai buvo puikūs. Strauskanas ir Mario Dragi visą laiką girdėjo klausimus, pažvelkite į Graikiją, kas ten atsitiko, bet jie mums atsakė, žiūrėkite, argumentuoti reikia uh, tinkamai, padoriai. Ir jie, jie pasakė, yra kelios pasiekmes. Mes mano šalyje užsiimame short sellingu. Ar taip jau blogai mums e, sekasi išgyventi? Visai neblogai, tiesą sakant, galime tai padaryti ir patys. Bet žinoma, į visą tai reikia žiūrėti horizontaliai. Na ir pabaigai pasakysiu kad e, pradėjau komitete dirbti 89 metais e, ir, ir stebėjau, kas šiame komitete vyksta. Ir vienas iš e, narių pasakė štai ką. Jūsų komitete buvo laikas, kai mes ir jūs manėme, kad finansinis sektorius yra vertinga Europos rinkos dalis. Ir uh, jeigu kam nors kyla klausimas e, dėl to, kad mes e, čia atlikdami darbą e, nesame svarbi Europos rinkos dalis, tai tada taip iš tikrųjų neturėtų būti. Ir šia prasme, ponas Gauzės, aš jūs sveikinu. Ole Ludvikson, dėkoju, norėčiau pradėti nuo pastabos, jog Taryba dabar ėmėsi šio klausimo sprendimo, o mūsų komitetui suteikta unikali galimybė būti proceso priešakyje, jeigu sugebėsime pateikti konstruktyvų kompromisą. Tai būtų tikrai labai gerai, ne tik dėl to, kad galėsime numatyti labai reikšmingas nuostatas alternatyvaus investavimo fondams. Džiugu, kad pranešėjas pateikė reikšmingų kompromisų. Na, o kai dėl santykių su trečiosiomis šalimis, manau, kad greitai ta pasiūlymo dalis bus visiems priimtina kaip kompromisas. Toliau pasų sistema leidžianti įsileisti trečiųjų šalių fondus į Europos rinką yra tinkama, tačiau reikia numatyti aiškius kriterijus, kokie trečiųjų šalių fondai yra ekvivalentus ir kurie turėtų būti patvirtinti. Taip pat reikia lankščiai įvertinti tuos kriterijus ir tai, ar jie buvo tenkinami. Taip pat būtų gerai, jog nestatytume sienų tarp savęs ir e, kitų šalių, kad Europa netaptų tvirtovę. Reikėtų ieškoti sąsajų su JAV sistema ir tai mums atneštų naudos. O kai dėl prievolės informuoti apie privatų į kapitalą, tai vėlgi čia pasiūlymas yra tinkamas. Tik akcentuočiau vieną aspektą. Svarbu, kad tokių bendrovių dirbantieji turėtų galimybę aktyviai dalyvauti įmonės plėtroje, taip pat, kad būtų laikomas informavimo prievalės informuojant e, apie įmonių savininkus, taigi visą tai reikia atsižvelgti. Priežiūros tikslas būtų padidinti informavimo reikalavimą, jį sustiprinti. Apibendrindamas pasakysiu, kad einame protingo, gero sprendimo link. Visi žinome, kad prieigos prie kapitalo teisė yra labai reikšminga ir ilgainiui nuo to priklausys galbūt darbo vietų kūrimas ir išlaikymas. Ačiū. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų, fantastišką darbą. Norėčiau išreikšti optimizmą ir tikiu, kad iš pirmosios komisijos pateiktos versijos bus gražinta idėja dėl aukštutinių ribų. Iš šio pasiūlymo atrodo, kad tai idėjai pritarėma. Jau šioje diskusijoje išsakyta įvairių argumentų prieš aukštutinės ribos uh, įtraukimą, tačiau aš manau, kad ji yra reikalinga. Taip pat reikalinga arbitražo nuostata. jeigu norima reguliuoti visus fondus apskritai, tai netgi vidutinio dydžio fondai persikels į trečiasias šalis ir ieškos būdų pasivaus pardavimo metodu patekti į Europos rinką. Nes paprasčiausiai tai bus per didelė našta tokiems fondams. O šių diskusijų metu išriškėjo siekis padėti smulkiems ūkio žaidėjams. Nenorime didinti biurokratinės naštos, kurios, kuri tenka smulkiems fondams. Be kita ko, jeigu tie fondai pasitrauks iš ES, mūsų biudžetas liks skilėtas ir mes tikrai negalime to sauliaisti ypač dabar. Ačiū. Labai ačiū, Ude. Labai ačiū, jau daug kas buvo pasakyta. Aš nežinau, ar taryba norėjo padaryti paslaugą Žanbol primdama sprendimą. Na, iš tikrųjų tokią paslaugą ir padarė. Nežinau dėl kokių motyvų. Na, tiek Žanpol, tiek ir visas komitetas tokiu būdu užima geresnės pozicijas pačiame priekyje, tarsi užimame vairuotojo vietą. Mes turime pasitelkti protingus, pasvertus argumentus tolimesnėme darbe. Šiandien ryte buvo sakyta, kad rizikos draudimo fondai nebuvo tiesioginiai krizės sukėlėjai, bet nemanau, kad reikėtų nuvertinti fondų veiklos. Nereguliuoti, nereguliuojami fondai tarsi dar labiau įplėskia gaisrą nevaldomoje situacijoje. Na, galbūt jie patys tiesiog ir neatsakingi. Įsilėdamas į diskusiją, aš galiu pasakyti štai, kad taip, pritariu kolegoms, mes galime kurti teisės aktus, neturėtumėm būti kuklus, neturėtumėm to gėdintis, tai yra mūsų užduotis, jie mums patikėjo piliečiai, rinkėjai, taigi turime tokį darbą atlikti, kurti naujus teisės aktus. Na, dar viena asmeninė pastaba. Manau, kad reikia daugiau dėmesio skirti taisyklėms trečiosioms šalims. kai buvo susitarta dėl mokesčių su trečiosiamis, kai buvo susitarta dėl tre... mokesčių, mes nustatėme taisyklės ir trečiosiam šalims. Skirtingai negu kad Wolf Klins, aš manyčiau, kad reikėtų numatyti viršutinės ribas. Nemanau, kad pakanka pateikti pavyzdžius svertinis poveikis yra labai svarbi tema. Nemanau, kad viskas turėtų būti palikta savireguliavimui. Juk vairuotojams važiuojantiems autostrada nesakome, kad jūs patys galite nusistatyti, iki kiek yra ribojamas greitis. Greitį mes ribojame. Taigi ir čia reikėtų daryti tą patį. Dėl įvairių fondų rušių įtraukimo. Apie tai dar reikėtų padiskutuoti, taip pat pritariu tam, kad darbuotojai turėtų būti informuojami apie investicijas. Mano požiūriu, apsiribojimas svertiniu poveikiu toliau turėtų būti nagrinėjamas ateityje, ieškant kompromiso. Prisiminkime šiandien ryte įvykusią diskusiją mūsų ekspertai sakė, kad fondai maždaug pusę trumpalaikių transakcijų arba trumpalaikių sandorių yra jie atsakingi už tuos bent pusę trumpalaikių sandorių ir aš nemanau, kad čia reikėtų kompromisu. Tam pritarė ar valstybės narės taryba. Aš manau, kad turėtumėm siekti reguliavimą šią srityje. Ačiū. Uh, Mrs. Fortman-Cool. Pone Vornamkol, dėkoju. Situacija įdomi. Gordonas Braunas baiminasi būsimų uh, rinkimų rezultatų, o parlamentas uh, su žanglozės priešakyje dabar gali pasinaudoti šią progą ir balandį balsuoti dėl šio pasiūlymo. Bet tai reiškia, kad mes turime paspartinti procesą, įvertinti, kokiame etape esame ir manau, kad galim, tokia galimybė pasinaudoti puikia proga yra. Žanpol, norėčiau Jums padėkoti už puikų darbą, pakomentuosiu keletą aspektų suteikdama jums tolimesnių gairių, kaip parengti galutinį kompromisinį pasiūlymų paketą. Kai dėl taikymo srities, tai e, einama tinkama linkme, tačiau manau, kad reikia daugiau aiškumo apie tai, kas patenka, kas nepatenka į direktyvos taikymo sritį, taigi čia reikia detalesnių apmąstymų Kartais reikia atsižvelgti į proporcingumą, kuris beje gerai atspindėtas daugelį aspektų, tačiau jį reikia orientuoti šiek tiek daugiau, pavyzdžiui, dėl įmonių funkcionavimo. E, pasižiūrėkime į skaidrumo direktyvos 30 straipsnį. Šios nuostatos kol kas yra labai nepraktiškos, galbūt jų galima atsisakyti. Dėl trečiųjų šalių klausimo jis yra labai svarbus. Manau, kad reikia išlaikyti galimybės profesionaliems investuotojams ir pensijų fondams investuoti į alternatyvaus investavimo fondus trečiosiuose šalise. Bet kokie apribojimai, ypač uh, uždariems alternatyvaus investavimo fondams nėra reikalingi, jie ypač yra nereikalingi rizikos draudimo fondams, nes jie nesukelia rizikos patys, kai dėl vertinimo pritariu jūsų pozicijai atspindėtai kompromise. Dėl finansinio sverto E, manau, kad pasirinkta kryptis yra teisinga, nors čia reikia daugiau lankstumo vertinant riziką. Ir norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tarybos pasiūlymus, kalbančius apie tai, kad nacionalinėms priežios institucijoms reikėtų suteikti pagrindinį vaidmenį apibrėžiant finansinio sverto maksimales ribas įvertinus fondo charakteristiką ir rizikos profilį. Taigi e, čia e, reikėtų į tai atsižvelgti. Tokia būtų man jūsų rekomend... mano rekomendacija jums. Kai dėl e, depozitoriumų tai e, jūs savo kompromise minite finansinės institucijas ir investicinės bendrovės, kurios galėtų atlikti depozitorimo funkciją, tačiau esama ir kitokių institucijų patenkančių į šią sritį, pavyzdžiui, Niderlanduose. Turime panašių ekvivalentiškų struktūrų ir čia e, tokiamis formuluotėmis nereikėtų jų išmesti iš direktyvos. Taigi norėčiau jūsų paprašyti į tai atsižvelgti. Tokios būtų mano pastabos. Norėčiau palinkėti Jums didelės sėkmės ir nekantrai laukiu tolimesnių bendradarbiavimo galimybių ir sėkmingo balsavimo balandį. Ačiū. Ačiū na ir galiausiai aš parlamento vardu norėčiau e, pasakyti, kad daug pastabų jau buvo išsakyta. Aš visada laikiausi nuomonės, kad mūsų siekis yra padaryti daugiau nei spręsti sisteminės rizikos problemą. Visada ši iniciatyva buvo motivuojama tų didesnių tikslų ir aš manau, kad um, mūsų pranešimų pastarojo kadencijoje tikslas ir būdavo toksai daug apriepintis. Kai dėl e, išiškėjančių tendencijų, tai aš manyčiau, kad, pavyzdžiui, trečiųjų šalių atžvilgių reikia numatyti tam tikrų sąlygų sudarimo galimybę, pasinaudojant stebėjimo priežios metu surinktų ta informacija. Europos Sąjungos fondų valdytojai galbūt kartais ir negali investuoti į jiems patrauklius fondus trečiosiuose šalise. Aš anksčiau pirmo pasikeitimo nuomonėse, nu, nuomonėmis minėjau, kad čia reiktų kalbėti ir apie besivystančias ar nepakankamai išsivyščias valstybės, kur taip pat yra fondai, galbūt netenkinantis reikalavimų, tačiau į kuriuos pagėdavome investuoti. Taigi nereikėtų užtrenkti durų tokioms galimybėms. Europos fondų valdytojai ir Europos priežiūros institucijos galėtų įvertinę tokių trečiųjų šalių fondų specifiką ir įvairovę, numatyti tam tikras išimtis. Taigi mano argumentai čia yra šiek tiek orientuoti kitą kryptimį. Kai dėl atsakomybės už indėlius, tai mane labai priimtina force majeure savoka, nors įplačiai naudojama bendrijos teisėje. Manau, kad daugelis bandome eiti e, tuo keliu, bet mes negalime sakyti, kad pavyzdžiui depozitorimo funkciją atliekančios institucijos visada yra atsakingos, išskyrus tuos atvejus, kurie yra force major. Manau, kad čia reikia labiau atidžiau pasirinkti formuluotės. E, man primtina mintis, jog funkcijas galima deleguoti ir aiškiai sutartyje numatyti teisinę atsakomybę. turbūt negalima tos atsakomybės nuolatos perdavinėti e, kitoms ir kitoms sutarties šalims, kad jau nebebūtų atsakamumo. Čia reikia laikytis griežtų a, įsipareigojimų, taigi tam reikia numatyti iškės formuluotės. Dėl finansinio sverto Udė sakė, kad mes negalime kažko pražiūrėti, tačiau reikia numatyti tas priežios institucijų intervencinės galimybės, ar tai būtų nacionalinių lygmenių ar europinių lygmenių, ko aš ir tikėčiausi. Tai galėtų atlikti nauja priežiūros institucija. Uh, Ir čia reikėtų gairių, kada ir kaip nacionalinės priežos institucijos galėtų įsiterpti. Galbūt čia nekalbama apie savireguliaciją, bet vis dėlto reikėtų kažkokios formulės dėl tokių intervencinių priemonių abiejuose lygmenyse. Manau, kad tiek galėčiau pasakyti. E, didžioji dalis komentarų jau buvo išsakyta, pritariu anksčiau kalbėjusiesiems, tikrai padarėte labai daug, aš ir jūs, kaip sakėte, e, buvome panašioje situacijoje, kai buvo nagrinėta mokėjimo paslaugų direktyva, kai e, buvo kryžiuojamas jėtis su, parlame, su taryba. Uh, Taigi aš esu įsitikinusi, kad šiuo atveju taip pat padiskutavę mes galėsime susitarti su taryba. Mums liko 3-4 minutės. Žampol, ar norėtumėte išklausyti komisijos pozicijos, ar e, pats atsakyti? Tik, tik tai norėjau padėkoti pasisakiusiems. Esu dėkingas už komplimentus bet e, komplimentus dedu kaip indėlį, tikiuosi e, juos pasimti ateityje. E, po posėdžio su šešėlinės pranešėjais įvyko tam tikrų posėdžių, atsirado nauji kompromisai, pasakyta naujų pastabų ir dėl to reikia dirbti dar toliau. Ir aš manau, kad galų gale rezultatas bus geras. Dėkoju. Ir tada atrodo, kad galime baigti posėdį ir Padarėme tai beveik laiku.